tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Kubos. Welcome, minister. Welcome. Ministrė, e, komisarė, sveiki atvykę. Reiktų pradėti mūsų diskusijas. Iškart žodį norėčiau suteikti e, žodį ponui ministrui. Jūsų pareiškimas, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Orlando Sapato mirtis yra labai neigiamai vertintinas įvykis. To niekada neturėjo atsitikti. Mes nenorėtume, kad kažkas panašau pasikartotų nei Kuboje, nei kažkur kitur. Europos e, Sąjunga e, aiškiai pareiškia, kad smergia visus žmogaus teisų pažeidimus, kovojame, kad tokie įvykiai nepasikartotų. Tokia turėtų būti mūsų ambicija ir siekis. ES pasižymi savo vertybėmis, būtent pagarba žmogaus teisėms. E, laisvė, pluralumas, pliu... nuomonių įvairovė yra mūsų asmenybės dalys, tai esame mes ir kai yra tokios teisės pažeidžiamas bet kur pasaulyje, es vis tai pasmerkė, tas sakau drąsiai, mes pasmerkėme ir Kubą ir pasakome tą tai visuomet, kai a, su liūdėsiu turime pripažinti, kad nepagerėjo žmogaus teisų situacija Kuboje. Mes reikalaujame sąžinės kalinių išlaisvinimo Kuboje maždaug 200 žmonių kali už savo politinius įsitikinimus, nemaža dalis iš jų pasižymė prasta sveikata, pavyzdžiui, ponas Farinijo. Mes uh, darėme atitinkamus pažeidi, pažeidi, pareiškimus, turime ginti visus žmogaus teisų gynėjus Kuboje. Mes tą patį kartojame Orlando Zapato mirties akivaizdoje. Visa tai turi lemti, kad vyriausybė prisims atsakomybę ir keis situaciją. Tačiau ES politika Kuboje e, išeina už mano minėtų ribų. Kubos politika apima pačius įvairiausius aspektus. Reiktų juos paminėti. Pirmiausia, politinis dialogas. Jis reikalingas su Kubos institucijomis ir pilietinė visuomenė. Čia svarbus žmogaus teisų klausimas. Toliau vystomasis bendradarbiavimas su Kuba. Tai solidarumo ženklas, kurį rodome kubiečiams. E, mes norime pasidžiaugti e, Kubos kultūros pažangą, norime skatinti demokratijos pažangą šioje saloje. Tai yra mūsų įsipareigojimai Kubai. Mūsų politikos tikslas vienas - palaikyti kubiečius, kubiečių tautą, užtikrinti pažangą, kad jų gyvenimo sąlygos pagerėtų ir būtų gerbiamas jų pamatinės teisės. Ačiū, ponas. Ačiū, komisijos narys. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Komisija labai apgailestauja dėl pono Sapatos mirties ir jos aplinkybių. Aš taip pat norėčiau išleikšti labai didelį susirūpinimą dėl kitų Kubos politinių kalinių. Mes, esantys šioje salėje, visi jaučiame, koks pavojus ir nerimas kyla po pono Zapatos mirties. Turime daryti viską, ką galime, kad tokie e, įvykiai nepasikartotų Kuboje ar kokioje kitoje valstybėje. Europos Sąjunga yra e, gimusi iš demokratijos e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių pagrindo pamato. Todėl mes turime skatinti pagrindinių vertybių plėtrą visame pasaulyje, ne tik mūsų žemynė. Žmogaus teisės yra universalios, jos sienų nepripažįsta. Šis principas yra neatskiriama mūsų dialogo dalis su visais partneriais Europoje ir už jos ribų. Konstruktyvus e, darbas, neprievartos politika ir nesankcijų politika išlieka mūsų politikos su Kuba pagrindas. Bendroje pozicijoje, kurią prieėmė 96 metais, tai yra pabrėžta. Racionaliai vadovaudamasi tuo dokumentu 2008 metais taryba nusprendė panaikinti 2003 metų diplomatinės priemonės, siekdama palengvinti politinį dialogą ir e, galimybės naud, e, sudaryti galimybės visiškai naudoti 2006 metų bendrosios pozicijos priemonėmis. E, Daugelis valstybių narių po to pradėjo bendradarbiauti su Kuba ir pastaruosius mėnesius matėme, kad daugelis politinių partijų atstovamų Europos parlamente taip pat pritarė e, bendradarbiavimui su Kuba. Tai atspindi, kad visi supranta, jog pagalba Kubai yra labai svarbi. Tokiu būdu e, pradėti imtis veiksmų prieš Kubą būtų pats blogiausias mūsų reputacijos sugadinimo būdas, pats geriausias mūsų reputacijos sugadinimo būdas. Mes turime ieškoti kitų galimybių dirbti su Kuba. Todėl aš esu įsitikinęs, kad mes ir toliau turime tęsti bei gilinti politinį dialogą ir bendradarbiauti su Kinėje, siekdami pagerinti kubiečių gyvenimą. bendradarbiavimas su Kuba niekuomet nebuvo sustabdytas, nes e, e, padėdami šaliai mes nenorime paremti vyriausybę, mes norime padėti žmonėms. Mūsų nuomonė visuomet buvo tokia. Bendradarbiavimas, vystomasis bendradarbiavimas yra labai svarbu mūsų santykių su Kuba dalis. Kuboje vykdomi projektai tiesiogiai prisideda prie gyventojų gerovės sukūrimo, e, stengiantis suteikti jiems pagrindinių, patenkinti pagrindinius jų poreikius, pavyzdžiui, atstatymas po uraganų, maisto sauga, prisaikymas prie klimato kaitos keliamų sunkumų. Projektais taip pat siekime paremti nevalstybinę organizacijų veiklą. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, nėra jokio Europos bendrijų finansavimo šaltinio per vyriausybę ar per kokias valstybinės institucijas. Visi pinigai yra skiriami per jungtinių tautų agentūras ar per nevyriausybinės Europos organizacijas. Jos e, džiaugiasi komisijos ir ES pagalba Kubai. Labai svarbu, kad ES ir toliau um, tenkintų, padėtų patenkinti pagrindinius Kubos gyventojų poreikius, kiždamas į pagrindinius strateginius sektorius, teminėmis ar geografinėmis priemonėmis. Teisingos pusiausviros uh, E, suradimas, atvirumas dialogui, parama Kubos gyventojams e, vystomo bendradarbiavimo priemonėmis ir mūsų principų įtvirtinimas yra uždavinys, kurį turime spręsti ryštingai. Dabar kviečiu kalbėtojus politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, ponas Salafranka, EPP vardu, 2,5 minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai mano politinė frakcija paprašė, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę, to nedarė tam, kad akcentuotų tas klaidas, kurias dažnai padarome taikstydamėsi su priešais, priešais demokratijai ir taikai. Ta padarėme dėl to, kad Europos parlamentas yra ta vieta, kur galime jausti demokratinį širdies ritmą. Ir dabar matome, kuomet mirė nekaltas žmogus ir yra daug žmonių, kurie kovoja už laisvę demokratiją, kaip kad Orlando Zapata. Bendroji tarybos pozicija vis dar galioja, tai yra garbinga pozicija, kadangi reikalaujama nedelsiant išlaisvinti politinis, politinius kalinius, reikalaujama, kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus, gerbiamos pagrindinės žmogaus teisės, ir vertybės, kurios yra būdingos mūsų sistemai. Aišku, tai ne tos vertybės, kurias matome Birmoje arba Kinijoje. Mes kalbame ir apie Esvaldo Baje, kuris 2001 e, metais laimėjo Sakrovo premiją. Ir tuomet savo kalboje jis pasakė, kad širdie neturime jausti neapykantos. Nors jis ilgą laiką kalėjo. Ir jis teigė, kad jis dirba taik, taikaus sambuvio e, labui ir tų žmonių, kurių balso negalime išgirsti vardu. Taip pat ir moterys baltais drabužiais organizacija gavo Sakarovo apdovanojimą 2005 metais. Deja, Orlando Zapato žodžių mes negirdime, bet greitai išgirsime kitų kubiečių balsus. Ir dabar, e, ponė pirmininkė, šis parlamentas, turėdamas legitimumą, atstovaudamas 500 milijonų piliečių iš 27 valstybių narių, privalo būti tam tikras aidas tam, kad laisvės siekis būtų įprasmintas. Dėkoju. Socialistų vardu ponas Garcija. Ačiū, ponė pirmininkė. tarybos atstovė, ponia komisijos nary. Niekuomet mūsų tyla negali pavirsti bendrininkavimu. Tie, kurie kovoja už teisės Kuboje ar kažkur miršta kalėjimuose. Dėl to mes turime garsiai ir aiškiai pasmerkti tokius veiksmus. Ponas Orlando Zapata 42 metų vyriškis, mūrininkas, žuvo po 85 dienų trukusio bado streiko ir įkalinimo reikalaudamas, kad būtų gerbiamos jo teisės. Kalėdamas septynerius metus jis susidurė su didžiuliais pažeminimais. Ir apie tai visiškai tylėjo tarptautinė bendruomenė. Dar vienas kalinys žurnalistas ir psichologas Giljermo Farin, Farinės yra paskelbęs bado streiką. Ponios ir ponai, mūsų rezoliucija, kurią šiandien diskutuojame, dėl jos bus balsuojama rytoj. Aš esu socialdemokratų frakcijos atstovas šio klausimu ir mes reikalaujame, kad būtų visi politiniai kaliniai išlaisvinti Kuboje. Reikalaujame, kad įvyktų demokratiniai pervers, demokratiniai pokyčiai, kad būtų gerbimo žmogaus pagrindinės teisės. Na ir dabar nepaleisiu tos temos, dėl kurios mes e, nesutarėme, ar reikalinga mums bendra pozicija Kubos atžvilgiu. Šiandieną daugiau dėmesio turime skirti tam, kad būtų išgelbėtos žmogaus gyvybės, kad būtų kad, žmonių gyvybės, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės. O po to turime pamastyti ir surasti bendrus e, pagrindus tam, kad apibrieštumėme savo politiką Kubos atžvilgiu. Šiuose diskusijose yra svarbus pozityvus elementas. Tai yra tai, kad egzistuoja plati, platų sutarimas. E, šioje salėje dėl žmogaus teisų apsaugos Kuboje. Mes negalime taikstyti su jankių imperializmu. Negalime taikstytis ir su komunistų diktatūra. Ir mes, socialdemokratai, esame dažnai tuo kaltinami, bet šie kaltinimai nėra teisingi. Visi tie, kurie nepritarė laisviai, turi suvokti, kad mes esame aršus kovotojai už laisvę ir demokratiją. Ir ponui Salafrankai norėčiau štai ką pasakyti, su juo dėrėjomės dėl teksto, ir taip pat poniai Weber ir ponui Romevai, kurie dėrėjosi savo frakcijų vardu, ponui Kasučnikui ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose ir dėrybose, bandant surasti bendrą tekstą. Aš tikiuosi, kad tos dėrybos leis galiausiai patvirtinti bendrą rezoliuciją. Ir dar kartą norėčiau padėkoti ES e, tarybos pirmininkams, ponui Zapatero, už jo padrasinimus ir paramą rengiant šią rezoliuciją. Dėkoju. Dabar Alde frakcijos vardu, ponė Weber, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos savo frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau už, išreikšti Orlando Zapatos Tamajo e, šeimai Jis mirė nesulaukęs nuosprendžio, ilgus metus kovojo už žmogaus teisės, jis tapo tikrų pavyzdžių ir įkvėpė daugelį kitų žmonių sektis jo pavyzdžių. Kelių frakcijų siūloma rezoliucija išreiškia gilų susirūpinimą žmogaus teisė padėtimi Kuboje. Būkime atviri, situacija nepagerėjo, nemažai nepriklausomų žurnalistų, disidentų, žmogaus teisų gynėjų laikomi kalėjimuose vien dėl to, kad jie nori. E, žodžio laisvės, susirinkimų laisvės, kitų pamatinių laisvės. Tuo pat metu nepriklausomas NVO Kuboje negali veikti. Vyriausybė vykdo drakonišką jų kontrolę. Šių diskusijų metu keletas žmogus teisų gynėjų vykdo bado streiką. E, reiktų tuo susirūpinti, nes yra ženklų, kad pono Farinio sveikata sparčiai prastėja. Labai gaila, jog iki šiol Kubos vyriausybė nekreipė dėmesio į pakartotinius mm, es reikalavimus besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius. Manyčiau, kad EP turi paraginti komisiją panaudoti visus mechanizmus, kad būtų išsaugomas gyvybės ir teisės visų, kurie siekia sukurti laisvą Kubą. Dėkui, dabar pusantros minutės ponui Romevai Rueda, Verts Ale frakcijos vardu. Dėkui, ponė. Pirmininkė, savo frakcijos vardu norėčiau išreikšti užuojautą pono Tamajo artimiesiems. E, Tai tikrai liūdnas įvykis be kitų liūdnų įvykių Kuboje. Visa tai reikalauja e, netilėti, išsisakyti, reikia bendradarbiauti ties šią rezoliuciją, aiškiai vardinti, kiek yra sąžinės kalinių Kuboje ar bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Tai būtina, tai reikalinga turėtumėme kalbėti visiškai nepriklausomai nuo mūsų asmeninių motyvų. Toks yra susitarimas. Būtina, kad e, sąžinės kaliniai būtų kuo greičiau išlaisvinti. Priminsiu, kad kai kurių iš jų situacija labai kebli. Zapata pradėjo bado streiką, Fangės taip pat streikuoja, panašu, kad ši, šis įvykis bus politiškai išnaudotas kitiems įvykiams. Toks pavojus egzistuoja, kaip kolega minėjo. Labai svarbu, kad vyksta daug įvairių procesų, kurie duoda naudos. Tikrai neturėtume atsitraukti ir pasiduoti, kaip e, kai kas siūlo. E, nereikia grįžti prie embargo politikos, didžiojo žlugimo. Tokios politikos negalima tęsti. Jeigu mes norime išvengti tokių situacijų pasikartojime, turime bendradarbiauti, tai tikrai e, pakeis situaciją bei padės įtvirtinti demokratiją bei teisingumą Kuboje. Toliau ponas Kasučnik. Ponės ir ponai, pranešimas apie Orlando Zapatos mirtį buvo labai e, jaudinantis. Aš noriu išreikšti žuotą visai šeimai. Aš pats e, esu gimęs 68 metais, kai komunizmas buvo pasiekęs savo viršūnę. Ir mano valstybės patirtis komunizmo ideologijoje verčia mane solidarizuoti su Kubos žmonėmis. Aš labai e, buvau sujaudintas gavęs šią informaciją apie įvykius Kuboje. Praėjus 40 metų po Kubos revoliucijos e, režimas ir toliau vadovaujasi senais šūkiais ir nerodo jokios tolerancijos. Aš manau, kad mes turėtume atmerkti akis ir kitaip įvertinti Kubos režimą. Paskutinės e, kalėjimo auka tik parodo, kad režimo gale išlieka. Aš tikiuosi, kad mes kartu sustelksime dėl Kubos ir Orlando Zapato bus paskutinė auka. Ir greitai aš tikiuosi, kad mes pamatysime, kad komunistinė Kuba keičiasi. Visi žmonės, kurių teisės yra paminamos, turi būti paleisti iš kalėjimo. Mes turime siekti geresnio gyvenimo sąlygų visiems Kubos gyventojams. Tik taip mes galėsime pradėti kalbėti apie normalius santykius ir dialogą su ta šalimi. Mair dvi minutės. Mano frakcija apgailestauja dėl Orlando Zapatos mirties, kaip ir kitos frakcijos. Tai yra susiję su E, valstybės sistema ir mes labai gailestaujame dėl jo mirties. Čia mes kalbame apie tam tikrą priemonių taikymą. Rytoj turėsime balsuoti dėl to, ką šiandien šnekame. Galime taip pat kalbėti apie Hondūro padėtį. Ten yra viena iš blogiausių padėčių pasaulyje. Tada balsavome prieš rezoliuciją, kuri buvo priimta dėl Hondūro. Todėl negalime taip betodariškai elgtis. Pirmiausia, turime galvoti apie kokias žmogaus teisės kalbame ir kur jos yra pažeidžiamas. Prieš savaitę mes, išsi, mes pamatėme, kad Lotynų Amerikoje yra daugybė kalinių - 2500 žmonių. Tas skaičius nuolat auga, mes diskutuojame, mes smerkėme, mes teisėme, Bet kasgi vyksta su civiliais Afganistane, kiek aukų ten matome. Turime veikti visomis kryptimis. Aš manau, kad mes čia neturime uh, abejoti. Svarbiausia yra rasti sąsają tarp mūsų ir Kubos, kad mes galėtume de politinėme dialoge kalbėti apie žmogaus teisės, apie padėtį kalėjimuose. Reikia parengti gerą komunikatą. Uh, Turime pademonstruoti, kad ES yra vieninga ir kad mes e, bandome nusisukti nuo Kubos yra tik išimtis. Mes to nesame padarę prieš kitas valstybės, pavyzdžiui, prieš Kiniją. Kodėlgi dabar taip elgiamės su Kinija? Aš manau, kad e, tarybos pirmininkė mes turėtume išsiaiškinti vieną svarbų klausimą. Turime aiškiai suformuoti bendrą poziciją, nes tai trukdo mums eiti pirmin ir užmėgsti tikrą dialogą tarp ES ir Kubos, kad galėtume atvirai visų klausimų. Toliau ponas Mölcer. Ačiū ponė pirmininkė. Zapato mintis ir blogerė Sančias suėmimas e, liudyje apie tai, kad šioje tariamai socialistinėje šalyje e, vargiai galima kalbėti apie mm, pasangą žmogaus teisų šrityje. E, mūsų mm, viltis, kad Raulis Castro pakeis situaciją, išsisklaidė, politinių kalinių situacija nepagerėjo, jos mm, neturi net tokių laisvių, kokiu, kokias turėjo broliai Castro kalėdami Batistos kalėjimuose. Kuba net nesugeba patenkinti pamatinių savo gyventojų bei piliečių poreikių. Bet kokia kritika yra užgniaužama net e, Kinija elgesi geriau, ten bent ekonominė pažanga yra. E, na, e, šioks toks kompiuterio rinkos liberalizavimas neatspindi visų vilčių ir vargiai Obamos lūkesčiai įsipildys, bet galima kalbėti apie geresnį organizacijos, e, opozicijos atsiprašau, darbo organizavimą. Vyriausybė, žinoma, stengiasi užgineušti tokias pasiekmes, Todėl reikia panašias iniciatyvas europiečiams remti bei siekti kaip įmanoma labiau išklibinti šį komunistinį režimą. Ačiū. Dėkoju, dabar žodį suteiksiu ponui Valėzai. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly bičiuliai, Orlando Zapatos sąžinės kalinio Mirtis Kuboje dar kartą ro, parodė, kad Kastro režimas visiškai ignoruoja tarptautinius kreipimusis gerbti žmogaus teises ir atsikrato tų, kurie kovojo už demokratiją. Ši tragiška mirtis yra simbolinė. Tiesiog yra pagalbos šūksnis veiksmingų tarptautinės bendruomenės veiksmų pagalbos e, šūksnis tam, kad būtų kalbamasi su disidentais ir būtų atkreipiamas dėmesys į visuomenės nuomonę. Ponios ir ponai, mes turime bendromis pastangomis daryti spaudimą Kastro režimui ir reikalauti, kad nedelsiant būtų išlaisvinti tie, kurie yra pasmerkti kalėti ištisus metus už savo nuomonės ES norėjo laikytis nuosaikesnės politikos Kubos atžvilgių ir panaikino sankcijas Kubai, tikėdamasi, kad tokie sankcijų panaikinimai padrasins Kubą laikytis tarptautinių standartų. Tačiau Orlando Zapatos mirtis rodo, kiek naivi buvo ta ES politika ir neveiksminga ir jos negalime tęsti. Rytoj balsuosime dėl rezoliucijos, apie kurią šiandien kalbame, ir tai turėtų būti aiškus signalas rodantis, kad mes priešinamės žmogaus teisų pažeidinėjimams, taip pat pagrindinių piliečių, pilie, civilinių teisių negerbimui. Mes rodome, kad esame solidarų su kubiečiai, su tais, kurie negali patys kalbėti, mes esame jų balsas. Ačiū ponui Valesiai, ponė Boskurt. Ačiū ponė pirmininkė. Tragiškas Orlando Zapatos likimas. Visame pasaulyje sukėlė pasipiktinimo bangą. Zapato pasirinko bado streiką ir galiausiai mirė. Jo įkalinimas galiausiai privertė jį griebtis bado streiko. Na, jis tiesiog nepritarė vyriausybės politikai, tai nėra nusikaltimas, tai tavęs nepadaro išdaviku. Ir tai nėra pavienis atvejis. Taip pat psichologas ir žurnalistas Gilėmo Farinas taip pat ėmėsi bado streiko. Jis reikalauja, kad 26 politiniai kaliniai būtų išlaisvinti koks laukia jo likimas, ar jis taip pat sumokės už savo kovą už žmogaus teisės savo mirtimi. Yra 200 kitų politinių kalinių kalinčių Kuboje. Tie žmonės yra įkalinti dėl savo idealų ir tai pažeidžia universalios žmogaus teisų deklaracijos principus. Mes reikalaujame, kad Kuba tiesiogiai ir besąlygiškai išlaisvintų sąžinės kalinius ir baigtų uh, toliau taip žiauriai pažydinėti žmogaus teisės. Vyriausybė negali kontroliuoti savo žmonių minčių. Netgi jeigu žmonės yra įkalinti, vis tiek tos idėjos išlieka, jos išgyvena. Bet koks bandymas sunaikinti tas idėjas neduoda vaisių. Ir Kuba jau turi daug tokios patirties. Vyriausybė turėtų pradėti dialogą su tai žmonėmis, kurie laikosi kitų, kitokios nuomonės. Tik atviras dialogas yra įmanomas būdas ir galima priemonė. Kuba turi sumokėti tiem žmonėms, turi įsiklausyti jų. Ir Zapatos mirtis neturėtų istorijoje išlikti kaip bergždžios pastangos. ES turi viską padaryti, ką gali, kad pagerėtų žmogaus teisų padėtis Kuboje. Tai nėra vien tik tai politinių kalinių, tokių kaip Zapato klausimas. Tai yra ir žmogaus teisų gynėjų, aktyvistų darbo įprasminimas. Valdžios institucijos Kuboje turi rūpintis gyventojais, negali tiesiog areštuoti žmonių ir laikyti jų nusikalteliais. Kai piliečiai neturi savo teisių, tai yra nusikaltimas. Ačiū poniai Boskur, dabar Bilbao Barandika. Viena su pusę minutės. Muchas gracias, presidenta. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Apginti žmogaus teisės šiandien e, nereiškia, kad jie gali būti neteisingai nuteisti už tokius nusikaltimus, kokį, už kokį, pavyzdžiui, buvo, nubūtė, buvo nubūtė Zapata. E, matome, kad Kubos gyventojai negali naudotis tikrąją demokratiją. Jie yra paverčiami sąžinės kaliniais. Jie negali naudotis laisvėmis. Atrodo, kad administracija tik provokuoja, gazdina ir uždaro žmonės į kalėjimus už tai. Negalima uždrausti žmonėms jausti ir galvoti. Tie jausmai ir mintis, kurie yra spaudžiami, yra tas pats kaip ginklo panaudojimas e, Kubos visuomenėje. E, jie yra kentėję nuo Batistos režimo ir geriau negu kas kitas žino, ką tai reiškia. Mes turime dėrėti su Kinija, e, su, su Kuba. Ir turime įvertinti mūsų parlamento aiškę poziciją, kai kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus visose valstybėse. Ar tai būtų uh, Kinijoje, Hondūre, Kolumbijoje ar kur kitur. Mes turime elgtis visur vienodai. Reba. Labai ačiū. Toliau ponas Poreba, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Manau, kad visi esantys šioje salėje sutiks, kad korumpuota komunistinė diktatūra neleidžia jokių pozityvių pokyčių Kuboje. Policinė valstybė, Kastro brolių valstybė E, pamina piliečių laisvės ir nesuteikia jokių galimybių padariam gyvenimui. Be abejo, nes kubiečių gyvenimas yra jų pačių rankose, tačiau ES čia gali suvadinti svarbu vaidmenį. Mes turėtume stengtis išlaisvinti visus politinius kalinius. Tai būtų pirma prielaida bet kokiam politiniam dialogui su Kinija, su Kuba. Mes turime remti nevyriausybinės organizacijas ir nepriklausomą žiniasklaidą, taip pat ir galimybę naudotis internetu. Demokratinių pokyčių skatinimas yra labai svarbus transatlantinių e, ryšių plėtrai, todėl turime labai glaužiai bendrabiauti su Vašingtonu. Mes kartu galime sukurti ilgalaikę strategiją Kubai mes negalime susitaikyti su status quo, bet turime sukurti ilgalaikę demokratijos ir e, raidos viziją. Figureido. Ačiū ponė Poreba, toliau Figureido vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Šios diskusijos dar kartą parodo, kad mes taikome dviejopius standartus, diskutuodami EP dauguma nenori nieko daryti prieš Hondūrą ir pasmerkti jo režimo. Ten nu, nu, žmonės yra uždaromi kalėjimuose, žudomi ir sudaromas asociacijos susitarimas su vyriausybė, kuri valdžia paėmė perversmo metu. Aišku, mm, labai liūdna, kas vyksta Kuboje, gaila pono Zapato, bet atsižvelgime į tai, kaip vyks vyksta diskusijos, kai yra užsipuolama Kuba, bet pamirštama, e, kokias neigiamas ekonominės pasiekmes turi JAV embargas, o tai, kad penki kubiečiai e, tūno e, priverstinai e, JAV kalėjimuose vargiai liudyje apie geresnę situaciją. Taigi mes turime pasitengti su šia šalimi, užmėgsti nor, normalius santykius, reikia normalizuoti santykius tarp Kubos ir ES. Tikėkime, kad pirmininkaujantį Ispaniją pasistengs tą pasiekti. Dabar ponas Sonik, dvi minutės. Prisiminkime, ką kalbėjo Fidelis Castro, socializmas ar mirtis, o dabar liko tik mirtis. Mirsta e, Kubos patriotai tokie kaip ponas Zapato. E, Visą tai sukompromitavo socializmo idėją, įvykiai Kuboje apjuodina visus kairiųjų pažiūrų politikus, Man buvo gėda, kai vizito į Kubą metu buvo pasiūlytas bendradarbiavimas, bet nebuvo surinktas susitikimų su disidentais. Kuboje niekada nevyko demokratinių rinkimų, o sąžinės kaliniai vis dar kalėjimuose. Dabar mes siūlome atverti savo politiką su Kuba, bet iš ankstinė sąlyga turėtų būti sąžinės e, e, kalnių paleidimas, cenzūros panaikinimas bei pilietinių teisių atkūrimas. Tai atitinka visų interesus, kalbėkime atvirai apie tai. Yra įvairiausių būdų, kaip galima išsilaisvinti iš totalitarinės diktatūros. Lenkiškasis e, dialogo kelias, bet taip pat yra ir Rumunijos e, kelias, kur scenarijus buvo kitoks, daug dramatiškesnis. Kol kas neaišku, kokiu keliu žengs Kuba. Viskas kubiečių rankose, o ES politika turėtų aktyviai prisidėti prie to, kad Kuba taptų laisva sala ir to mes turėtume siekti visomis jėgomis. Dėkuoju ponui Sonikui ir Čedas Havitas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti užuojato žodžius Orlando artimiesiems ir išreikšti susirūpinimą likusių politinių kalinių likimu, tų, kurie pradėjo bado streiką. Europos parlamentas turėtų dar kartą pakartoti reikalavimą nedelsiant išlaisvinti sąžinės kalinius Kuboje. 55 pagal Amnesty International 200 pagal Žmogaus teisų komisiją e, kaliniai egzistuoja Kuboje ir mes turėtumėme reikalauti, kad būtų išlaisvinti tie kaliniai ir kad nebūtų ir turime pasmerkti vieno veikėjo sumušimą Havanoje. 19 metų Kuba Kubai leidžiama tą daryti. Ir dabar turime reikalauti, kad Kuba, Kubos vyriausybė nustatytų aiškę datą, kada Novakas, JAV specialus įgaliotinis atvyktų į Kubą. Aš esu vienas žmonių šiame parlamente, kuris visuomet pasisakė prieš priekybos embargą, JAV priekybos embargą nuo 62 metų ir sveikinu prezidento Obamo priemonės leisti Kubos amerikiečiams laisviau judėti taip pat siūsti daugiau pinigų į namus. Ir sveikinu 2008 metų ES bendrosios pozicijos peržiūrą, po kurios buvo užvestas dialogas su, tarp Kubos ir ES ir nustatytas vystomasis bendradarbiavimas. Ir aš sveikinu tai, kad BBC neseniai gavo laisvą prieigą prie Kubos. Tačiau išreiškiu nusivylimą, kad Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje Kuba nesugebėjo susitarti dėl rekomendacijų ratifikuoti dvi svarbias žmogaus teisų konvencijas ir neleido nepriklausomams tyrėjams įvertinti situacijos e, susijusios su kaliniais. Visi, kurie lankėsi Kuboje, turėtų aiškiai reikalauti, kad būtų susitinkama su pilietinės visuomenės atstovais, tautų sekretorius Bitė Williams praeitas, praeitais metais buvo susitikęs su pilietinės visuomenės veikėjais ir mes turime reikalauti, kad ir mums būtų leista su jais susitikti. Ačiū, dabar žodis suteikiamas Louis Michel, pusantros minutės. Taip, ponė pirmininkė, ačiū. Pone komisijos nary, e, pono Orlando Zapatos mirtis iš tiesų yra nevilties šūksnis, rodantis, ką gali padaryti laisvės stygius. Tai niekuomet neturėjo nutikti. Ir mes turime pasmerkti sąžinės kalinių kalinimą ir turime reikalauti, kad jie būtų išlaisvinti. Vyriausybė savavališkai neleidžia žmonėms laisvai gyventi ir mes turime numatyti ir politinio dialogo perspektyvą. Tai būtų apčiopiamiausias Europos vertybių įkūnyjimas. ES ir Kubos santykiai visuomet buvo labai sudėtingi, pagristi aklumu ir nesuvokimu. Dėl šios priežasties kilo daug problemų ir nebuvo įmanoma judėti į priekį šioje politikoje. Mes žinome, kad Kuba išgyvena labai svarbų momentą savo istorijoje. Ir būtų neteisinga neišsaugoti tų privalumų, bent kuklios pažangos, kurią sąlygotų atviras dialogas. Europa savo politinėmis galiomis turi įtikinti Kubą, kad jų izolacija, saviizolacija yra žmogžudiška ir reikalingi tam tikri demokratiniai pokyčiai. Negalime atsikratyti savo atsakomybės ir toliau turime tęsti dialogą, nevengti sudėtingų temų, ir, aišku, netaikyti dviejopų standartų, kaip dažnai dėja pasitaiko. Ačiū ponui Mišeliui, toliau žodis ponui Migalski vieną minutę. Dėkuoju, bardzo, pani Pšimčiansa, šanov... Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Kuboje nugalės laisvė, ten bus demokratija, ten bus laisva rinkos ekonomika. Europos Sąjunga nežino, gal ir nenori realiai padėti prie šios e, diktatūros nuvertimo, bet mes turėsime padėti kubiečiams, kai e, diktatūra bus nuversta. Tokių respublikų kaip Čekija, Lenkija, Vengrija pavyzdys rodo, kad tai galima padaryti, mes galime pasidalinti patirtimi su jais ir po to, kai Kastro bus nuverstas, ES turėtų pasinaudoti savo lėšomis, kad nebūtų sukurta tokia padėtis, kaip kad vienas Lenkų rašytojas Marek Magarovski pasakė. Orlando Zapato e, pasiekėjai ateityje neturėtų e, tiekti e, Havanos gatvėse Romo Kastro pasiekėjams. Ačiū, toliau ponas Maštalka vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš esu gydytojas pagal išsilavinimą ir aš žinau, kaip yra sudėtinga išsaugoti žmogaus gyvybę. Aš apgailėstauju dėl kiekvieno prarasto gyvenimo ir aš reiškiu užuojautą dėl įvykių Kuboje. Aš perskaičiau rezoliucijos projektą ir, kaip ką tik girdėjome per diskusiją, turime tik apgailestauti dėl žmogaus teisų padėties toje šalyje. Aš sakau, kad yra didelė klaida nesilaikyti tradicijų, istorinių, kultūrinių tradicijų ir neatsižvelgti į tos valstybės padarytą pažangą, turiu galvoje Kubą. Tam, kad padėtis pagerėtų, reikia užmėgsti pasvertą dialogą ir Kubos administracija turėtų būti pasirengusi jame dalyvauti, kad pagerintų kubiečių socialinės ir ekonominės teisės. Nepaisant sudėtingų sąlygų, Kuba ir Kuba išlieka valstybė, su kuria turime toliau palaikyti dialogą. Toliau Mario Mauro dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. tikrai šiandien diskutuodami, rytoj balsuodami, manau, įrašysime svarbę žinę mūsų parlamento istorijoje. Reiktų prietarus palikti nuo šalyje, tą frakcijos turėtų padaryti. Mes nulenkėme galvą prieš mirtį bei turime e, pažvelgti tiesiai į akis, ką mes įrašome į rezoliuciją. Ten įrašome savame suprantamus dalykus. Taip pat pažymime, kad Kuboje nėra laisvės, nėra demokratijos. Gyvenimas turi laimėti, žudyti negalima, bet e, mums e, metų, metų prireikė, e, kol įveikėme prietarus, kol pripažinome faktus, kol pripažinome tai, kad pamatinės laisvės yra e, dialogo pamatas. Žinoma, mes nenorime išsisukti nuo dialogo su Kuba, bet mes norime, kad dialogas vyktų pagristas tiesa. Taigi, žmogus turi tapti dialogo centru, kitaip negali būti reikia reikšti ne tik užuojautą, bet ir veikti. Tik tuomet vyriausybė Kuboje e, kažką galės suprasti ir negalime, kad žmogaus teisės būtų taip mindomos, kaip dabar yra. EP labai teisingai pasinaudoja esamą galimybę. Gaila, kad nėra vyriausios įgaliotinės ir Kuba Libre nėra alkoholinis ar nealkoholinis kokteilis, bet tai yra Kubos laisvės šūksnis. Ačiū ponui Mauro, o dabar ponė Munis de Urguiza. Ačiū ponė pirmininkė, mes Ispanijos socialistai liūdime dėl pono Zapato mirties. Liūdime dėl sąžinės kalinių Kuboje, reikalaujame jų išlaisvinimo Orlando Zapato mirtis liūdnas įvykis Tačiau tai e, gali tapti prielaida aktyviau kalbėti apie žmogaus teisės Kuboje, bei aktyviau bendradarbiauti su Kubos e, vyriausybė, kad ji pagerintų situaciją. Gal e, atėjo pak, laikas pakeisti nuomonę, kad negalime kalbėtis su Kubos vyriausybė, nes tik ji gali pakeisti situaciją. E, taigi ta bendra pozicija nėra jau tokia bendra. Nemaža dalis e, valstybių narių turi dvišalius santykius su Kuba, todėl šita bendra pozicija gali tiesiog kliudyti, sukurti europinę politiką, pagilinti, pagerinti europinę užsienio politiką, įtvirtinti žmogaus teisų politiką. Žinome, kad mm, turime mm, bendras vertybės ir mūsų vertybės plečiasi, jau turime 27 valstybės narės, tačiau netgi JAV bendradarbiauja su Kuba tokiomis svarbiomis temomis kaip migracija. Be to, Kuba yra primta į pasaulinę darbo organizaciją. Manau, kad atėjo laikas Europos Sąjungai pasinaudoti tarptautiniu instrumentu ir pagerinti žmogaus teisų situaciją. Negalime leisti nesikalbėti su Kuba. O jei ypač tuo pat metu e, termės su šalimis, kuriuose taip pat nėra jokios pagarbos žmogaus teisėms ir socialiniams vertybėms. Tik dialogas, bendradarbiavimas, tarptautinės sutartis suteiks ES galimybę daryti įtaką Kubai. Tie, kas tvirtina priešingai, mm, neleidžia oriai e, elgtis tiems, kurie kovoja už žmogaus teisės. Ispanija mm, vykdo orų dialogą su Kuba, tai lėmė bent jau keletos sąžinės kalinių išlaisvinimą. Taigi, ponė pirmininkė, mes turime kalbėti, bet nepamirškime žodžių paversti veiksmus. Turime kasdien kovoti už žmogaus teisės e, Kuboje bei kalbėtis su e, Kubos vyriausybė. Dėkoju. Ponas Termozai Balsels. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, 2003 metais Kuboje 75 žmonės buvo įkalinti, jie buvo kaltinami kaip Amerikos šnipai. Pana Zapata buvo tuomet areštuotas ir buvo teigiama, kad jisai buvo neklusnus ir sukėlė e, daug samišio. 2005 metais moteris baltais drabužiais organizacija buvo, gavo Sakrovo apdovanojimą. Nepamirškime, kad Castro nes, ne, neišdavė vizų e, tos, orga, tos organizacijos atstovėms ir jos negalėjo atvykti ir atsimti savo apdovanojimo. Žmogaus teisų asociacijos pripažįsta, kad yra 200 kalinių, politinių kalinių Kuboje. Iš jų 22 yra žurnalistai. Kuba yra trečioji valstybė pasaulyje, kur daugiausiai yra įkalinta žurnalistų po Irano ir Kinijos. Pona Zapato, kuris buvo 43 metų amžiaus, buvo Amnesty International organizacijos paskelbto sąžinės kaliniu. Jis pradėjo savo bado streiką gruodžio 3 dieną, nes buvo sumuštas ir vasario 23 dieną mirė praėjus 85 dienoms po savo bado streiko. Ir Europos parlamentas išsako savo solidarumą jo artimiesiems ir turime pasmerkti žmogaus teisų padėtį Kubos saloje. Šis parlamentas turi nusiųsti labai aišku signalą Kastro režimui, ypatingai dabar pirmininkaujant Ispanijai. Ispanija savo pirmininkavimo laikotarpiu turėtų aktyviau ginti teis, pagrindinės teisės Kuboje. Ir galiausiai, mėly kolegos, norėčiau pasinaudoti galimybę ir pareikalauti, kad nedelsiant būtų išlaisvinti visi politiniai kaliniai Kuboje. Dėkoju. Ačiū ponui Tremoza. Ponas Milan Mon, dvi minutės. Entre los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión, un lugar sobresaliente lo ocupan la democracia y la defensa de los derechos humanos. Me remito al artículo 21 del Tratado de la Unión. Este... Žmogaus teisės yra labai svarbi ES vertybė. Šitą teisę, žmogaus teisės galioja, turėtų galioti ir Kubos piliečiams. Tačiau pastaraisiais metais Kuba vien apsiribojo tik tai nereikšmingais e, veiksmais, bandydama įsikišti į žmogaus teisų situaciją Kuboje. Ir buvo organizuojamos e, ministrų ir komisijos atstovų, komisarų kelionės į Kubą. 2003 metais buvo pradėtas politinis dialogas ir valstybių vadovai taip pat turėjo galimybę susipažinti su situacija Kuboje. Buvo nusista delegacija į Kubą ir per visą tą laiką iš tiesų e, reformos nepasiekė labai tokių pažangesnių rezultatų. Dabar mes jau kalbame apie vieno politinio kalinio mirtį, pono Zapatos e, mirtį. Dabar mes bandome paremti e, demokratinius procesus e, Kuboje, taip teigia e, taryba. Mes turėtumėm paremti tokius siekius, o mūsų bendra pozicija yra labai aiš, aiški. Ji buvo suformuoluota 2009 metų birželio mėnesio vadovų taryboje. Mes negalime keisti bendrosios pozicijos, bet mes turime ir pareikalauti, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai besąlygiškai ir Kuboje, ir Latino Amerikoje. Tai mums, vakariečiams, yra labai svarbus reikalavimas ir, jie, ir Kuboje privaloma laikytis žmogaus, gerbti žmogaus teisės. Dar prisiminus 2009 metų e, vadovų tarybą, reikia pabrėžti, kad mūsų dialogo sėkmė su Kuba priklauso būtent nuo žmogaus teisų e, apsaugos ar pagarbos Kuboje. Taigi tai yra vienas didžiausias iš, iš rūpestis. Dėkoju. Toliau Masyp Idalgo. Istorija mane prisimins, būtent tai pasakė jaunasis, e, jaunasis teisininkas. Ir iš tiesų istorija prisimena e, to, tokias aukas. Bet šiandieną, berots, šiame forume mes turėtumėm pasmerkti tą diktatūrą, nuo kurios kenčia Kubos piliečiai. E, taip pat pasmerkti ir žmogaus teisų nesilaikymą, kuris yra taip paplytęs e, Kuboje. Istorijos vertinimas yra labai aiškus ir visi iš mūsų visos ideologijos dabar palaiko e, kovojančio Kubą, kurios piliečiai kenčia nuo grubios represijos. Mes turėtumėm padaryti daugiau, nei yra numatyta ar, ar yra teigiama, deklaruojama bendrojo pozicijoje. Man, nepamirškime, kad gyvename šiandieną ir turime iš veiksmų imti šiandieną. Ačiū, toliau ponas Provera. Dėkoju, pirmininkė. Vėlgi prakalbama apie komunistinį režimą Kuboje ir čia mes turime dilemą, ar įmanoma toliau tęsti dialogą su e, šito režimu. Jau ne vienerius metus Europos parlamentas kreipiasi ir e, reikalauja, kad Kuboje būtų gerbiamos žmogaus teisės. Bet valdžia, kuri perėjo nuo Fidelio Kastros jo broliui, iš tiesų nieko nepakeitė. O Orlando Zapatos mirtis po badavimo streiko tik tai dar sėki pademonstruoja ta, tokį, to, šito režimo žiaurumą. Europos Sąjunga yra suteikusi didžiulę paramą Kubai bet panašu, kad šitos, šita parama tik tai padeda tironijai toliau klestėti. Mes turime pasistengti, jog visa skiriama parama prisidėtų prie demokratijos plėtros ir, ir plėtojimo e, Kuboje kad būtų paleisti e, politiniai kaliniai. Ir mes negalime toliau bendrauti tik ultimatumais, mes turime realiai siekti, kad režimas pasikeistų. Dabar tas režimas jau remiasi jau nebeegzistuojančiamis vertybėmis. Ačiū. Dabar pagal kerčvąją procedūrą, ponas Galer. Aš manau, kad reikia pat konkretų pasiūlymą pateikti Kubos gyventojams ir jos, jo režimui, o ne, ne plėtros keliais e, rūpintis, o rūpintis kalinių, politinių kalinių išlaisvinimu, skatinti jungtinės valstijas, panaikinti sankcijas, kurios kaip tik ir įtvirtina tą patį režimą. E, Taip pat stiprinti žmogaus teisų gynėjų judėjimus, kad sustiprėtų demokratija ir kad galų gale šalis demokratėtų. Taip pat reikia pasistengti, kad visi nukentėję nuo sistemos griovimo, e, kad jiems būtų numatytas kažkokios išgyvenimo sąlygos po to, kai režimas grius. Reikia stabilizuoti visą regioną tokiu būdu ir taip pat numatyti santykius su jungtinėmis valstijomis, kad nebesikartotų tai, kas vyko prieš Kastro epochą. Dabar steiksiu žodį ponui Ferrera. Pone pirmininkė. Mes tikrai apgailestavome dėl Orlando Zapatos mirties. Liūdime labai. Tikrai gaila, kad jis turėjo iki galo eiti savo bado akcijoje. Tačiau negalime E, leisti, kad šis, šis liūdnas įvykis leistų toliau. Reikia, reikia leisti, reikia gerbti Kubos gyventojų pasirinkimą ir leisti jiems gyventi laisvai toje politinėje režimo forma, kokioje renkasi mes pasisakom prieš bet kokį įsikišimą formą ir prieš bet kokį blokažą, nuo kurio kenčia Kuba jau keletą dešimtmečių. ES ideologinis, ideologinė pozicija turi būti normalizavimas santykių su Kuba, o ne bendra pozicija prieš Kubą, kur yra tikrai Kubos diskriminavimo tik tai dalykas ir jos gyventojų diskriminavimas. Mes tikrai, mums nepriimtinas tas vidmainiavimas E, kurį girdime iš daugelio ES parlamentarų lūpų. Pirmininkė, ačiū ponui Ferreira, dabar steiksiu žodį ponui Lopes. Ačiū. Pirmininkė, aš kreipiuosi į Orlando Zapatą ir tuos, kurie kentėjo aplinkui jį, kurie kovojo už laisvę Kuboje. Jis tikrai ne vienas. E, parlamentas šiandieną per savo rezoliuciją. Beje, ačiū rezoliucijos autoriams, ačiū visiems pasirašusiems šią rezoliuciją. Taigi parlamentas šiandien kelia balsą prieš tą diktatūrą. Mes čia faktiškai dalyvaujame e, režimo mirties nuosprendžio skelbime. Tai mes turime lygiai taip pat įdėmiai stebėti, kad visi politiniai e, Kubos kaliniai būtų išlaisvinti. Mes tikrai turime atidžiai stebėti visus e, šios salos žmogaus teisų pažeidimus. Aš esu įstikinęs, kad ne tik tai APP, e bet ir kitos frakcijos gins šią ES bendrą poziciją. Nereikia skleisti dviprasmiškos žinios, mes turime kovoti už šią svajonę, kur o ta svajonė yra demokratinė Kuba. Na, Orlando dabar jau. Mūsų sukretė, taigi kovokime už demokratinę Kubą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Mums be pigų kalbėti apie tuos dalykus, kurie vyksta kitur. Tačiau tai yra labai svarbu, nes žmonės miršta dėl įsitikinimų. Mes žinome, kad ponas Zapata gyvybę prarado būtent gindamas savo įsitikinimus. Yra ir daugiau žmonių, kurie pasiryžę rinktis tą patį kelią. Aš manau, kad turime dirbti daug glaučiau. Turime e, nediskutuoti su Kuba, nes tai nėra mūsų rimtinas režimas. Ponas Zapata mums pasiunti aiškę žinę šiuo klausimu. Aš manyčiau, kad būtent kubiečiai turi pasirinkti, jie turi spręsti ša, savo šalies likimą. Aš manau, kad tada, kai pažeidinėjimus žmogaus teisės, kai kenčia nekalti žmonės, Europos parlamentas taip pat turi veikti. Būtent dėl to svarbu atsižvelgti tuos konkrečius pasiūlymus, į kuriuos pateikė ponas Galer. Reikia aiškiai iškelti klausimą ir atsakyti jį, ką galime nuveikti, kad žmogaus teisės būtų garantuotos ir gerbiamus visame pasaulyje. Atsiprašau, lent toje buvo paskelbta kita pavardė, negu jūs iškėlė, vyko techninė klaida. Ponas Obermeier dabar gali pasisakyti, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie tragišką įvykį, pono Zapatos mirtį. Kalbame apie savo santykius su Kuba. Tenka konstatuoti, kad mūsų santykiai su Kuba yra labai makjaveliški. Viena vertus turime e, Kubą ir piktą Sovietų sąjungą šalia jos. Ir kita vertus turime teikiamą kubietį, kuris pabėgo iš šalies ir kuris dirba e, jungtinėms valstijoms, augindamas sukrašvendrės ir visokiojopai prisidėdamas prie Amerikos ekonomikos. Be visų šitų dalykų e, Kuba susiduria su didžiuliais trūkumais, su didžiuliais sunkumais. Šiuo atveju savo įtikinimus gindamas mirė žmogus, tylėti negalime. Svarbu atsisakyti ankstesnių stereotipų, svarbu dirbti taip, kad atsirastų dvišalis dialogas. Svarbu, kad galėtume netrukus kalbėti apie laisvą Kubą, kur žmonės galės gyventi laisvai. Ponas Sensen, prašau. Tak, fru talman. I närmare 50 år så har det här... Ačiū pirmininkė. Per pastaruosius 50 metų e, JAV buvo uždėjusi prekybos embargo Kubai. Ir tai iš tikrųjų turėjo įtakos e, vargstantiems Kubos gyventojams. Tikriausiai daugelis iš mūsų žinom, kad tą posakį, kad naujas Kastro ta pati Kuba. Ir taip pat žinau, kad pasigirdo raginimų panaikinti embargo, taip pat reikalaujant, kad e, Kubos diktatoriai per šešis mėnesius paleistų visus politinius kalinius. O jeigu tai nebus e, padaryta, tas embargo turėtų būti sustiprintas. Ir šį kartą e, šis embargo bus žymiai stipresnis, bus sušaldyti E, šaldytas turtas e, e, užsienio, bus sustabdytos užsienio tiesioginės investicijos, bus uždėti draudimai keliauti. Manau, kad didžiosios demokratinės valstybės ir JAV turėtų paremti, pritarti tokiam priemonėm. Ir aš norėčiau išgirsti, ką taryba galvoja apie šį Human, Watch, Human Rights Watch pateiktą pasiūlymą. Ačiū. Toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. hladovku. Ďalší kubánsky väzeň. Ačiū. Aš manau, kad mes turėtumėm e, laikyti Kubos e, kovą už laisvę savo prioritetu. Juolab, kad už tą laisvę numirė Zapata, taip pat e, už šitą laisvę kovoja daugybė jo kolegų, kurių sveikata nėra pati geriausia. Tad Mažiausiai, ką galime padaryti, tai pasiūlyti prieglobstį, tai ką padarė ispanai. E, išlaisvinti politinius kalinius yra labai nelengva ir noriu paklausti e, komisaro Piebalks. Ar komisija derasi su Kubos vyriausybė ir ar kalbam apie tai, kad Raudonojam kryžiui turėtų būti suteiktas galimybė aplankyti tuos kalinius, nes tokiu būdu galima būtų jiems kaliniams padėti ir taip pat pratesti dėrybas. Ačiū, galiausiai paskutinė kalbėtoja. Kolegos, gerbiamoji pirmininkė, aš e, pasisakau už žmogaus teisų paėsimą Kuboje ir visame pasaulyje. Tai, kas atsitiko ponui Zapata, iš tikrųjų yra labai žiaurus, žiaurus būdas atkreipti dėmesį tai, kas vyksta Kuboje. Mums reikalinga parimti e, deklaraciją, kuri pasisakytų žmogaus teisės nepriklausomai nuo situacijos Kuboje. Dėkuoju, sako pirmininkė, dabar žodis e, e, tarybos atstovui. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ką tik įvykusi diskusija dėl e, sąžinės kalinių Kuboje ir taip pat dėl vieno iš jų mirties, pono Zapatos mirties, leidžia konstatuoti štai ką. Yra tikrai platus sutarimas tarp įvairių politinių frakcijų atstovų šią temą. Beje, aš esu stikinęs jau rytoj balsavimo metu dėl rezoliucijos tą susitarimą, tą bendrą nuomonę mes taip pat išvysime. Ir ši pozicija atitinka ir tarybos poziciją, komisijos poziciją, taip pat visų ES institucijų poziciją, o tai be jokios abejonės dar tik sustiprina ES poziciją jos būtinam dialogė su Kuba. Šio dialogo tikslas yra pagerinti Kubos gyventojų padėtį. būtina kiekvieną kartą kelti balsą, kai yra pažeidžiama žmogaus teisės bet kur, bet kurioje šalyje. Tai yra esminis principas. Negalima daryti jokios išimties, nei žengti tik pusę kojas šio, tokiu klausimu. ES turi reaguoti, kai yra pažeidžiama žmogaus teisės, nes žmogaus teisų gynimas yra vienas iš mūsų um, suverenių principų. Ir Kubos atveju mes turime reikalauti visų politinių karinių išlaisvinimo Kuboje ir taip pat pareikalauti, kad būtų gerbimas žmogaus teisės ten. Be to, mes privalome būti veiksmingi, pasiekti rezultatų, tų rezultatų, kurie pagerintų e, gyvenimo sąlygas tų asmenų arba rezultatų, kurie padėtų išlaisvinti tuos kalinius. Kai kuriais atvejais mums yra pasisekę. Taigi pažangos galima tam tikrais atvejais pasiekti, nes ES politikoje su Kuba yra labai svarbus vienas elementas, tai yra politinis dialogas. Politinis dialogas su Kuba, ačiū Dievui, e, visai neseniai vėl buvo atnaujintas ir tai leido. Na, nutraukti sankcijas, kurios anksčiau buvo ES politikos dalis ir kurios buvo beprasmės. Taigi, uh, Tas dialogas dabar leidžia mums padaryti tai, ką jau nuo 2003 metų galėjome daryti. Tai yra kalbėtis su Kubos valdžios institucijomis apie tuos politinius kalinius. Ir jūsų e, vertinimas, rezultatų vertinimas, dialogo vertinimas, šitas vertinimas turės būti atliktas ir jis turi būti atliekamas reguliariai, sistemingai. Ir pirmasis vertinimas turėtų būti šiais metais jau atliktas. Na, šiaip ar taip, Aš remiuosi Lui Mišel, pono Mauros, Munės pasisakymais, kurie pabrėžia, kad tas dialogas yra svarbus, kurie pabrėžia, kad e, bendradarbiavimas yra e, būtinas ir kad, kurie pažymėjo ES na, tokio moralinės jėgos Kubos atžvilgių e, svarbą. <clears throat> Kaip tik dėl šios priežasties mes džiaugiamės dėl to sutarimo, kuris čia buvo išreikšta šioje asamblėjoje šio žmogaus teisų klausimų Kuboje. Ir rezumuodamas galiu pasakyti štai ką. Mes esame atviri dialogo su Kuba atžvilgiu, tačiau vis tik tai ES turės reikalauti la, išlaisinti visus politinius kalinius ir taip pat gerbti Kubos piliečių pilietinės ir kitas teisės, politinės teisės. Na, pirmininkė, baigdama diskusiją, suteiksiu žodį ponui Pivelks. Pone pirmininkė, ponius ir ponai, mes kalbame apie žmogaus teisės ir galima sakyti, kad Europos parlamentas švaidina esminį vaidmenį. Europos komisija ir taryba niekada netoleruos žmogaus teisų pažeidimų. Tai reiškia, kad tai ir toliau bus mūsų visų politikų esmė. Tai yra mūsų stiprybė. Mes taip pat manome, kad jeigu turime kažkokius tvirtus principus, visi turi apie juos žinoti. Mūsų santykiai su Kuba e, yra nuo 96 metų puoselėjami. Mes turime tų santykių pagrindą ir aišku, kad dabar reikia, e, kad atsirastų pasikeitimų susijusių su žmogaus teisų padėtimi. 2008-aisiais prasidėjo konstruktyvus dialogas, kuri, iš kurio matoma yra ir pozityvių ženklų. Daug daugelis ryčių buvo pasiekta pažangos. Žinoma, tęsti dar tuos pasikeitimus reikia, reikia žengti toliau. Komisija laikysis tarybos pozicijos, kai dėl pilietinės visuomenės. Svarbu, kad su demokratinė pozicija būtų palaikomi nuolatiniai kontaktai. Sieksime, kad jie būtų aktyvus. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, ačiū, ponė komisarė. Tuo mes baigiame diskusijas. Gavau septynis rezoliucijos siūlymus. Diskusiją šiuo klausimu baigime. Iki 18 valandos darome pertrauką ir pereisime prie klausimų tarybai.